Davidas Makalister, IPP. Pane pirminkė, ponės ir ponai, pietryčių Europė stipriai nukentėjo nuo pernykščių potvinių. Šitie potviniai sukėlė rimtų pasiekmių tokiam valstybėm kaip Kroatija, Rumunija, taip pat Serbijai, Bosnijai, Hercegovinai. Aš prieš kelet, prieš tris savaitės apsilankiau Serbijoje ir man buvo malonu pamatyti ES pastangas e, sušvelninti pasiekmes rajonų sunukentėjusius nuo e, potvinių. Na ir e, aš aplankiau, pavyzdžiui, Svilajans miestelį, kuris nukentėjo labai žiauriai nuo potvinių. Mes e, atidarėme atstatytą vaikų darželį, taip pat e, E, įteikėme raktus e, atstatytų namų gyventojams, namų, kurios sugriovė potvinis. Tai dar kartą byloja, kad ES solidarumas, solidarumo praiška su Serbijos piliečiais buvo iš tikrųjų tikslingas pinigų panaudojimas. ES buvo didžiausias donoras e, siekiant sušvelninti potinių pasiekmes Na ir iš tikrųjų Europos lėšomis buvo atstatyta daug infrastruktūros pastatų ir panašiai, tačiau dabar mes turime e, pamėginti kalbėti apie potvinių prevenciją. Ir tam tikslui ES 62 milijonus eurų skiria, iš kurių e, nemaža dalis bus būtent skirta prevencija. Aš manau, kad tai yra labai svarbios, o gal net ir svarbesnės priemonės negu atstatomos priemonės. Mes turime dirbti bendrai tam, kad panašia katastrofa nes, ne, ne, ne, nekiltų vėl ateityje. Labai ačiū. Panelėsija Marija Moska. Ačiū pirmininkė. Praėjusią savaitę buvo paskelbta naujausia statistika apie e, mažų vaikų priežiūrą taip pat ir apie apmokamas bei neapmokamas e, motinystės bei tėvystės atostogas. Panašu, kad tik tai septynios valstybės narės gali suteikti kokybiškas vaikų priežiūros e, paslaugas. E, ir iš tikrųjų dėl to vis didėja socialinė neligybė. Būtent e, moteris dažniausiai rūpinasi vaikais, dėl to nukenčia jų profesinis gyvenimas. ES turėtų garantuoti visiems savo piliečiams e, kokybiškas ir visiems prieinamas e, paslaugas. Kartu taip pat turėtų būti užtikrinta kova su bet diskrimin, bet, bet kokiomis e, diskriminacijos, diskriminacijos apraiškomis. Taip pat reikėtų skatinti lankščias darbo sąlygas, kurios padėtų ne tik moteriams, bet ir visiems darbuotojams geriau suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Ačiū. E, pani poseł e, Abunete Patryk von Storch, BTZ. Pane Betriks Van Štorch, prašom. Ačiū, pirmininkė. E, rytoj e, plenarinės sesijos metu bus kalbama apie abortus. Jau nekarta buvo sakyta, kad abortai nėra ES kompetencija. Mums niekas nemoka už e, tai, kad spręstumėm šias problemas. Tarkim, Vokietijoje už abortą yra numatyta e, laisvės atimimo bausmė iki trijų metų. E, e, Tarabelė nori ne tik panaikinti tokį nusikaltimą, bet teisėje abortą paversti uh, E, e, viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Aš manau, kad mes turime e, nustoti kalbėti apie tos dalykus, kurie nėra Europos parlamento kompetencija. Dėkoju toliau Ivan Jakovčič. Prašom. Ačiū. Europos Sąjungos uh, uh, ES labai svarbu kovoti su klimato kaita. E, tai yra susiję su aplinkos apsaugos e, politika, taip pat ir e, mažiau CO2 išskiriančio kūro naudojimas dar vienas svarbus klausimas. Bet aš manau, uh, kad tai nepadės e, išspręsti aplinkos apsaugos problemų. Šiuo metu Kroatijoje yra įgyvendinamas vienas svarbus infrastruktūros e, e, projektas. Kirksaloje yra statomas terminalas. Aš manau, kad mes e, turėtumėm naudoti e, būsimą suskystintų dujų terminalą Kirksaloje. Tai tikrai padėtų labiau apsaugoti aplinką. Pone Rodrygės. Sí. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš Norėčiau tarti keletą žodžių apie taupimo e, politiką. Taupimo politika e, e, žymiai neigiamesnį poveikį padarė moteriams negu kad vyrams. Taupimo politika labai pablogino moterų gyvenimo sąlygas, joms šimi dabar sunkiau suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Mes taip pat turėtumėm suprasti, kad moteris dažniau rūpinas ne tik vaikais, bet ir senais žmonėmis. Mes taip pat e, turėtumėm e, kovoti ir su smurtu prieš moteris. Uh, E, dar paminėsiu ir tai, kad moteris uždirba mažiau negu kad vyrai. Pavyzdžiui, Galicijos regione moterų atlyginimas yra 28 procentais mažesnis negu kad vyrų. E, moteris e, vis netaip dažnai vadovauja įmonėms ir rečiau dalyvauja įmonių valdyme. Toliau Žan Lambert, prašom. Jis neobecna. Jean Lambert. Ne, tai tuomet Ernest Maragal. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras visiems. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie Kataloniją. 3,3 e, e, milijonai gyventojų ar 2 milijonai gyventojų jau dalyvavo demonstracijose. E, buvo surinkta ir daug parašų internete, bet Ispanijos vyriausybė atsisako dėrėtis su Katalonija. Mes irgi siekime nepriklausomybės Ispanija nepaiso mūsų norų. Štai, pavyzdžiui, Katalonijos regionui nebuvo leista e, primti konstitucijos. Nėra atsižvelgiama į Katalonijos e, e, miestų merų nuomonę. Yra visiškai nepaisoma Katalonijos gyventojų valia. E, Ir mes pastebime, kad vis stiprėja nacionalistiniai judėjimai. Katalojski, ale pan przekroczył czas, panie pośle. A... Mano sesuo moka katalonų kalbą, taigi aš va, puikiai suprantu jūs, bet jūs dėja viršiuoti jums skirtą laiką. Toliau Roza Domato. In quanto membro Aš dirbu e, regioninės plėtros komitete ir esu labai susirūpinusi dėl to, kad vis e, e, mažiau yra tvirtinama, kad vis mažesnis finansavimas yra skiriamas plėtroms programoms, finansavimas sumažėjo 47 procentais. Aš manau, kad e, tai nusipelno Europos parlamento dėmesio tam, kad e, ir kitoje, kitame finansinėme e, laikotarpyje nekiltų tokių problemų, reikėtų užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą tarp Europos komisijos bei vietos bei regionų valdžios. Tai vis dėlto turėtų būti pats svarbiausias anglaudos politikos principas. Tikrai yra nepriimtina, kad dėl to kenčia e, skurdus regionai esantis, pavyzdžiui, Italijos pietuose. Yra tikrai nemažai regionų, kurie dabar susiduria su tokiamis problemomis. Ačiū. Pan poseł. Toliau. Pan poseł Franz Obermeier. Franz Obermeier. Nepriklausomas narys, prašau. Ir atsiprašau dar kartą jūsų. Ačiū, pirmininkė. Iš Mes vis e, dažniau e, e, girdime, kad nemažai europiečių prisijungia prie islamistų judėjimo tiksi tikra islamizmo bomba. Ir oficialiuose domenyse, oficialioje e, statistikoje tai neatsispindi. ES e, e, teikia humanitarinę pagalbą, taip pat ir tam tikriems humanitariniams pagalbos fondams, kurie dėje kartais finansuoja ir e, islam, islamistus. Taip dažnai atsitinka e, dėl nežinojimo, bet ar tai nereiškia, kad tokiu būdu islamistai paslapčiomis nepateks ir Europos parlamento patalpas? Posau Tomas Zdechovski. Dėkuoju, ponas Ždechovski, EPP frakcija. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga gina įvairiausias teisės ir šiandien mes girdime, kad daug žmonių kalba apie įvairiausias jiems priklausančias teisės, tačiau labai dažnai pamirštama apie teisę į privatų gyvenimą. Vis daugiau žmonių nebegali gyventi pilnaverčio šeimos gyvenimo. Ir mes žinome, kad vis daugiau ir daugiau porų išsiskiria ir vis dažniau moteris atsisako pasakyti, kas yra jų vaiko tėvas, net jeigu joms tai yra žinoma. Ir tokiu būdu yra nepaisoma, nepaisoma tėvo teisės rūpintis savo vaiku ir e, stebėti, kaip tas vaikas auga. Janas Pulda yra vienas čekas, kuris negali įrodyti, kad jis yra savo vaikų tėvas. Čekijos Respublikos teismas panai, e, atmetė jo prašymą pripažinti jo tėvystę. Postas Mavranydis. Posau Kostas Mavrydės. Kostas Mavrydės. Ευχαριστώ. Τα παιδιά, κύριε Πρόεδρε. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Vaikai nesupranta, kad kažkas naudojasi jais kaip polit, e, savo politiniuose žaidimuose. Aš norėčiau pakalbėti apie 8 metų vaiką, kuris gyvena Nikozijoje. Ir jisai da, e, klausia savo tėvų, kodėl taip yra, kad jisai gyvena padalintame mieste, kodėl tūkstančiai jo e, tėvinainių gyvena kažkur kitur, kodėl jie negali patekti į Europos Sąjungą. Ir tai yra ypač aktualu dabar, kai išgyvename krizę. Jisai klausia, kodėl jie negali, um, neturi maisto, negali nusipirkti drabužių, kodėl jie negali patekti į Europos Sąjungą, tuomet, kai uh, tikrai labai kenčia. Nepamirškime, kas už tai yra atsakingas. Ir aš norėčiau paraginti visus gerbti Kiprą, nes Kipras taip pat yra Europos Sąjungos šalis. Dėkuoju toliau AKR frakcijos narys. Ponas Vatichovskis dėkoju. Aš labai gerai atsimenu, kaip uh, Rusijos tankai artėjo prie Dbilisio. Tuomet Lenkijos prezidentas ponas Kačinskis gynė Gruziją. Tai vyko 2008 metais ir jisai tuomet dar sakė, kad šiandien Gruzija, gal rytoj uh, E, Baltijos šalis, o po to gal ir Lenkija. Ir galime tik apgailėstauti, kad ponas Kačinskis žuvo, kai e, nukrito jo lėktuvas. Ir matome, kad dabar Putinas elgėsi būtent taip, kaip ir kalbėjo ponas Kačinskis. Matome, kokia yra situacija Ukrainoje. Petro Porošenko pasakė, kad Rusijos imperiniai siekiai neapsiribos Ukraina. Atkuriama yra Rusijos imperija. Ir Putino planai neapsiriboja Ukraina. Jisai labai tikėtina, kad gali pasiekti ir Elbą, ir Berlyną. Dėkoju. Toliau Gūja. Frakcijos atstovė ponia Boilen. Ačiū. 2016 m. balandžio mėnesį e, Airija perkels e, tris direktyvas į e, savo teisę. Tai yra direktyva susijusios su viešaisiais pirkimais ir buvo, Airija buvo raginama sižvelgti į tvarus prie. Uh, tvarę vystimasi, būtinybė kovoti su skurdu ir užtikrinti vyru ir moterų lygybę, darbo teisės lygybę ir aplinkosauga. Tai yra dalykai, apie kuriuos reikia atvirai kalbėti visose viešųjų pirkimų stadijose. Tarptautinė darbo organizacija yra numačiusi vyrų ir moterų lygybės standartus ir tai tuos standartus taip pat privalu atsižvelgti. Airija da, užima antrą vietą da, anot SBO duomenų pagal da, a, mažiausią moterų atlyginimą. Ir valstybės narės negali da, pasinaudoti airijos įmonėmis tam, kad jos atliktų tas paslaugas, kurių ne, a, negali atlikti jų įmonės. Ir aš raginčiau atsižvė pakoreguoti tinkamai viešųjų pirkimų procesą. Sonorvole Giulia Moj. Dėkuoju toliau Giulia Moj. Signor Presidente, è sorprendente. Ačiū pirmininkė. Tikrai uh, stebina, kad uh, kalbama apie uh, uh, importą iš trečiųjų šalių, bet e, yra tikrai per mažai vertinami vietoje ES pagaminti produktai. Ir aš jau nekartą kreipiausi į Europos komisiją ir sakiau, kad e, pavyzdžiui e, nepakankamai atsižvelgiama į Sardenijos ūkininkų poreikius. Per pastaruosius 30 metų e, nebuvo išspręstos e, mūsų ūkininkų problemos. Kas buvo e, daroma? Buvo didinami tik tais valdininkų atlyginimai. Ir dabar matome, kad Sardinijos ūkininkai tikrai praranda galimybę e, e, reklamuoti e, savo produktus. Štai pavyzdžiui ir Milano paroda galėjo būti puikia galimybė tai padaryti. Pan poseł Lefteris Χριστοφορού. Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος σήμερα να θέσω ενώπιον του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti svarbų klausimą Europos parlamentui. Jis yra susijęs su Kipro jūrų laivynu. Jau ne, vien, jau ne vienerius metus Turkija elgesi neteisę, tai ji e, paskelbė embargą tiems Kipro laivams, kurie plaukia su Kipro vėliava. Tai reiškia, kad Turkija taiko embargą ES laivams. Tokiu būdu Turkija pažeidžia Ankaros protokolą, kurį ji pati yra pasirašiusi. Ji nepripažįsta Kipro, neįsileidžia Kipro laivų į Turkijos uostus. Tokiu būdu įžeidinėja visą Europos Sąjungą. Kipras dėl to patiria tikrai didelių nepatogumų, didelių nuostolių. Jeigu tokią žalą daro e, šalis, kuri nori įstoti į Europos Sąjungą, tai yra tikrai absurdiška situacija. Gerbiamas pirmininkė, jūs pabandykite įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu Turkija uh, uždraustų e, e, Junktinės karalystės arba Prancūzijos laivams įplaukti į Turkijos uostus. Kas tada būtų? A... Pani posau Maria Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. În data de 25 februarie... Grapini. Ačiū pirmininkė. 25 vasario komisaras atsakingas už pinigų ir finansų politiką, pradėjo procedūrą dėl nesubalansuotumo prieš Rumuniją. Komisijos argumentai yra labai nepagristi. Ir e, šita procedūra iš tikrųjų pritaikyta vien dėl to, kad buvo viršytos tam tikros kritinės slengsnės ribos, tarkim, kalbant apie namosios sąskaitų deficitą ar kai kurios kitus finansinius rodiklius, e, konsoliduota viešo ir e, privatos sektoriaus skolinimą ir panašiai. Nį vienas iš šių indikatorių uh, tiesą sakant, nepasiekė mano šalyje tokios kritinės ribos, kad reikėtų juos traukti į stebėsinos procedūrą. Rumunija ketvirtus metus šėlė stabiliai auga, turi stabilų valiutos kitimo kursą, e, bankų sektoriuje bankrotų nevyko, vyksta institucijų reformos, taigi ar galima daryti išvadą, kad Rumunijos sprendimas nepratesti sutarimo su TVF E, yra pakankama priežastis, manau, kad tai yra nepagrista išvada. Aš norėčiau, kad komisija pateiktų konkrečius argumentus, dėl ko Rumunija buvo įtraukta į šį sąrašą, kadangi tai veikia šalies įvaizdį ir mažina patikimumą kreditorių kise. Ačiū. Toliau flysiu puosiu. Oui, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos e, piliečiai nori, kad, kad būtų suteikta pagalba tiems, kas kenčia. Ir yra šalis kandidatės, kurios ketina prisijungti prie Europos Sąjungos ir tenai mes matome, kad ne visuomet yra laikomas demokratijos reikalavimų. Kalbu net apie tai, kad ir Turkija galėtų įstoti į Europos Sąjungą ir da, um, jai buvo suteikta 5 milijardų pagalba. Ir pagal pasirengimo narystę į programą yra numatyta remti ir ūkininkus. Ir taip mes padedame toms šalims paruošti savo produkciją importui į mūsų rinką, kurioje jie konkuruos su mūsų ūkininkai. Ir aš matau, kad Prancūzijoje vis daugiau, daugiau ūkininkų susituria su rimtomis problemomis dėl tokių veiksmų. Savo Karlos Itrugais. Dėkoju, Karlos Itrugais. EPP frakcija. Praeitą savaitę Europos parlamente Mes buvome susitikę su ETA organizacijos e, nusikaltelių šeimos nariais, šeimų nariais. Ir matome, kad e, šios organizacijos nariai e, neprašo malonės Taip yra dėl to, kad jie žaidžia etos žaidimą. Iš esmės jie yra šios organizacijos neatskiriama dalis. Ir jie dabar baid, bando apsimesti aukomis. Bet kaip jie gali būti aukos, jeigu jie kartu yra ir žudikai? Jie turėtų prašyti, e, atsiprašinėti nukentėjusiųjų, jų aukų šeimos narių, nes jie tikrai nukentėjo ir nusikaltelių šeimos dar gali tikėtis kada nors bent pabendrauti su savo šeimos nariais, o nužudyti liks kapinėse. Poseł Olga Senalowa z grupy Stronnictw Demokratów. Proszę bardzo. Olga Sechnalowa. Dėkuoju, pirmininkė. Maisto kainos. Mais, uh, e, išlaidės maistos, e, atsiprašau, sudaro nuo 14-20 procentų visų šeimos uh, pajamų kai kuriuose šalise. Ir tai veikia mūsų ūkį, o ne tik tas šeimas. Daugybė maisto gamintojų yra nepatenkinti dėl to, kad, kad priekybininkai uždeda pernelik didelius pel, per, pernelik didelę pelno maržą. Dar 2020 metais buvo kreiptasi į komisiją, kad jie ištirtų situaciją, tačiau mes vis dar nežinome, kas realiai vyksta mūsų teritorijoje. Aš manau, kad mes turime rūpintis uh, visais veiksniais, nuo kurių priklauso maisto produktų galutinė kaina, nes tai e, e, yra labai svarbu mūsų vartotojams. Panas Kaliai, EPP. Ačiū, pirmininkė. Aš dalyvauju kampanijoje, kuria siekiama e, propaguoti mano gimtąją kalbą E, airių kalbą mano šalyje, nes jos pozicijos yra gan silpnos. Taigi, e, dėkoju, kad Europos Sąjunga suteikė man galimybę kalbėti gimtąją kalbą, nes čia vertėjų tarnyba iš tikrųjų gali išversti man. Aš tikiuosi, kad ateityje vertėjai, vertėjams atsiras daug darbo, daug darbo vietų verčiant europinius dokumentus. E, netrukus bus švenčiama Šventojo Patriko diena ir organizuosime parlamente sveikinimo karienę visiems. Taigi dabar už atsakęs Cheers ar Bon Appetit, aš norėčiau pasakyti slonte, slonte e, airiškai. Ačiū dar kartą. Eh, thank you very much indeed. It was... Labai ačiū ir jums, tikrai e, tai buvo malonu. Dabar parlamentaras John Kiton Darling, socialdemokratų frakcija. Ačiū, pirminkė. Vemiš yra vienas svarbiausių Europos e, atviro oro muziejų. Tai yra labai svarbus vietos darbdavys ir mano rinkimų regione tai yra na, unikalus e, objektas. E, toks kultūrinis objektas kaip Beimiš mano rinkimo apygardoje iš tikrųjų sukuria tūkstančius darbo vietų, skaitant taip pat ir e, įvairias e, pažeidžiamas socialinės grupės. Na ir mm, Šiaurės rytų partnerystės e, organizacija stengiasi pasiremti šią patirtimę, tačiau Junktinės karalystės e, vyriausybė užkirto kelią e, nepelno organizacijoms pasinaudoti europinėmis lėšomis. E, iš tikrųjų tai e, užkata kelią pasinaudoti europinio finansavimo būtent įvairiausiams e, kultūriniams organizacijoms, kurios iš tikrųjų galėtų remtis europinė patirtimi ir tokiu būdu prisidėti prie darbo vietų kūrimo vietose bei tolesnio europinės integracijos skatinimo. Ačiū, ponia Winkler. E, ačiū, pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Tris savaitės. Tai yra prieš tris savaitės nežinome asmenis suniokojo 13 e, e, vengrų herojų paminklą. Paminklas kietą atminti 38 e, metų revoliucijos aukoms. Tai yra memorialas, kuris e, skirtas tiek vengrų, tiek rumunų tautybės kovotojams. Iš tikrųjų labai svarbu, kad šitas miestas netaptų kažkokio tai e, tarptautinio konflikto, konflikto tarp įvairių tautinių grupių vieta ir turime netoleruoti radikalizmo. Labai ačiū. Asender, grupės visų demokratų. Pone Inesa Jalasender. Ačiū, ponė pirminkė. Kai prieš keltą metų vidurio Europoje e, vyko rimti potviniai, ES įsteigė solidarumo fondą kovai su gamtiniu nelaimė pasiekmėmis ir buvo išmokėta maždaug 500 e, milijonų eurų per tus metus ir šiais metais e, aš su pavydu prisiminiau tos dalykus, kadangi šiais metais Ebro upė Ispanijoje taip pat patvino 20 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų e, buvo užtvindyta, buvo paskandinta daug gyvulių, žmonėms teko evakuotis, e, palikti savo namus, buvo sugriauti keliai, greitkeliai. Ir e, tai buvo iš tikrųjų vienas iš tokių baisiausių potinių mūsų prisimenamo istorijoje. Regioninė ir nacionalinė vyriausybė, kur daugumą dabar turi partydė populiar, ėmėsi nepakankamų priemonių. Ir dabartinė padėtis yra iš tikrųjų tragiška. Todėl aš e, raginu ES parodyti Arganos e, regiono žmonėms solidarumą, palaikyti juos ir. Labai ačiū. Ponas Kukan. EPP. Ačiū, panė pirmininkė. Europos gyventojai senėja, tai yra faktas ir e, pasiekmes yra labai apčiuopiamas, su jomis teks susidurti. Europiečiai gyvena vis ilgiau ir sulaukia vis vyresnio amžiaus ir dabar jau turime pradėti apie tai galvoti, kada galvojame apie investicijas į ateitį. Mes turime tai vertinti ne tik tai kaip iššūkį, bet taip pat ir kaip galimybę. Ši tema turėtų būti viena iš svarbiausių visose mūsų politikos šakose turėtumėm palaikyti vadinamąją sidabro ekonomiką, kuri atveria galimybių mažoms bei vidutinėms įmonėms, e, taip pat e, skatina tyrimus ir profesinę priežiūrą, kuri skirta būtent vyresnio amžiaus gyventojams. Taip pat turėtumėm e, toliau stengtis reformuoti valstybės narės sveikatos priežiūros sistemas, stengiantis užtikrinti, kad Europos senoliai vyresniamžius žmonės galėtų gyventi pilna vertį ir orų gyvenimą. Labai ačiū. Panas Dragič. SRD. Kovo trečią per italų pokalbių laidą Piazza di Polten. E, Diana Pavlič sulaukė e, italų parlamentarų Čianluko Banano rasistinio išpolio. E, Man kaip Rumunijos piliečių ir kaip ES piliečių toks viešas elgesys atrodo iš tikrųjų neprimtinas šiais laikais, kadangi mm, politinė frakcija, kur aš priklausau, e, saldemokratai, e, nusprendė mane palaikyti, kad aš tapčiau šios prestižinės institucijos e, dalimi. E, visa šita politinė šeima ne, pasako prieš tokią diskriminaciją. Ir, e, vėlgi leiskite priminti, kad viena iš diskriminuojamų tautinių grupių yra būtent Romai. Ir aš manau, kad reikėtų priminti Džanliukai Bananu, kaip Europos parlamento nariu, kad šitoje institucijoje toks viešas ilgis yra neprimtinas. Maža to, šita situacija turėtų e, sulaukti tinkamos reakcijos e, pasmerkimo. Taigi, ponia pirmininkė, aš tikrai raginčiau Europos e, parlamentą viešai pasmerkti ir netgi galbūt imtis tam tikrų sankcijų prieš panašaus pobūdžio elgesį. Ačiū, mielas kolega. Toliau pane Ivana Maletič iš EPP. Prašom. Ačiū pirmininkė. Dėl to, kad nėra geros ekonominės valdysenos ir dėl to, kad nesiemama e, veiksmų e, laiku, e, kenčia ES piliečiai. Pavyzdžiui, 2014 metais vyko e, didžiulių e, potvinių, žmonės neteko visko, neteko savo namų, jie neteko pastogės, jiems reikėtų padėti. Ir tą patį galėčiau pasakyti apie atleidžiamus darbuotojus ir dar galiu paminėti, kad daug jaunuolių negali pasinaudoti parama iš garantijų fondų. Taigi yra daug tokių atvejų, kai mūsų piliečiai nėra apsaugomi. Mes turėtumėm daryti viską, kad geros ekonominės valdysenos taisyklės būtų priimtos ir taikomos visais lygmenimis. Ačiū. Na ir galiausiai, nemažiau svarbus mūsų kalbėtojas. Kalbėtoja pane Ester Erans Garcia, prašom. Ačiū, pirmininkė. E, aš pasisakysiu e, ponas Aragon vardu, taip pat ir visos Ispanijos delegacijos vardu. Mes norėtumėm pareikšti solidarumą e, visiems piliečiams, kurie nukentėjo dėl Epros upės potvinio. Buvo E, sugriauta daug namų, e, tūkstančiai žmonių neteko pastogės. Ši upė užlėja 28 tūkstančius hektarų. Ir Ispanijos vyriausybė e, priemė dekretą dėl žalos atlyginimo, po to laiko jau prabėgo septyneri metai, Epros upės regione e, buvo plėtojama infrastruktūra. E, ta infrastruktūra turėtų būti iš tikrųjų plėtojama, nes ji padeda, padės ateityje užkirsti kelią busimiems potviniams. Ačiū. Ačiū visiems už dalyvavimą šioje diskusijoje. Ačiū e, komisijos atstovams, kurie dar pasiliko šioje salėje. Ponios ir ponai, darbą tęsime rytoj, kovo 10 dieną. Darbą pradėsime 8.30, e, dirbsime iki 2 ir paskui nuo 3 iki 23. Darbo atvarkę galite rasti Europos parlamente.